passiert. Good morning, colleagues. Uh, if you agree. Labai ryte, kolegos. Jums leidus, tęskime, arba tiksliau, pradėkime šios nuo darbą. Thank you very much as uh, being the first. Dėkoju, kadangi tai yra pirmas šių metų posėdis. Aš pirmiausiai noriu palinkėti visiems laimingų naujų metų ir kad 2010-ieji būtų pilni sėkmės ir džiaugsmo. Labai svarbus metai, labai e, reikšmingi, laukia daug iššūkių ir manau, kad m, tikiuosi, kad mes sėkmingai viską padarysime. E, dabar, kaip jūs turbūt matėte, e, posėdis transliuojamas per internetą. 22 kalbom galima kalbėti. E, ir 2024 sausio buvo siūstas e, ankstesnio pačio protokolas, taigi dabar turime patvirtinti protokolą e, gruodžio 4-5 dienos 2019 metų, jeigu nėra prieštaraujančių, tai tada iš karto periname prie balsavimo. E, komisijos reglamentas, kuris keičia 347 reglamentą dėl projektų, kurie atspindi bendrą interesą. E, šiandieną praktiškai balsavome dėl prieštaravimo. Prieštaravimo, kad e, deleguotų aktų būtų galima priimti rezoliuciją. Turiu pasakyti, kad iš tikrųjų Daugiau negu aštuoni nariai pateikė tokį prieštaravimą iš mažiausiai dviejų politinių frakcijų. Taigi, turiu jums priminti, kad iš pradžių bus bandomasis balsavimas, o paskui iš tikrųjų balsuosime. Ir turiu priminti, kad jeigu balsuojate taip, tai balsuojate už rezoliucijos projektą, kuris siūlo atmesti pats sąrašą, o ne už patį sąrašą. Taigi, jeigu jūs balsuotumėte už sąrašą, jeigu norite palaikyti tą sąrašą, tai jūs turite balsuoti prieš. O jeigu norite atmesti tą sąrašą, turite balsuoti už rezoliuciją. Taigi pradėkime bandomai balsavimą. Balsavimas prasideda. Mano pirmoji balsavimo sesija. Turiu prisipažinti. Ar visi balsavote? Siūlau balsavimą uždaryti. Viskas atrodo gerai veikia. Taigi, puiku. Jeigu visi yra pasirengę, tai siūlyčiau balsuoti už ar prieš, dele, už ar prieš rezoliuciją, kuri atmestų deleguotąjį aktą. Balsavimas prasideda. Everybody voted. Tikiuosi visi prabalsavot. Taigi uždarau balsavimą, stabdau balsavimą. Ir rezultatas toks, kokį matote. Ar galima būtų ekrane parodyti rezultatą? 73 balsai, 17 už, 54 prieš ir 2 susilaikė. Taigi rezoliucija dėl prieštaravimo balsavimo nepraėjo, sąrašas lieka galioti. Ir dabar pėdama prie pirmosios diskusijos, pirmojo debato kolegos, kurie atvyko tik tai prabalsuoti. E, skirsiu jums porą minučių, pereiti į kitus komitetus ar kitokius svarbius susitikimus. Ir po poros minučių pradėsime debatus. Okay, colleagues, uh, let's... Kągi kolegos, pradėkime darbą, nes laukia dvi svarbios diskusijos iki vidurdienio, iki pietų pertraukos. Kitas darbotvarkės punktas, šeštasis, tai yra pasikeitimas nuomonėms be dokumentų dėl e, išsamios ES pozicijos e, energijos saugojimo e, klausimų. E, komisija pasiūlė tokią strategiją. Kaip žinote, energijos saugams iš tikrųjų labai svarbus, kalbant apie energijos e, energetinį perėjimą, perėjimą prie kitokios energetikos, e, įtraukiant daugiau atsinaujinčių šaltinių ir panašiai ir panašiai, ieškant efektyvių sprendimų. Taigi pranešėjas pristatys, o po to pasisakys šešėliniai pranešėjai bei kiti suinteresuoti parlamentarai. Skiriame 55 minutės, nesakysim 50 minučių dabar šiam klausimui nagrinėti ir dabar iš karto norėčiau kreiptis į mūsų pranešėją, ponę Klaudiją Gamu. Žodis jums ir kolegoms, kurie dar e, liko salėje, prašyčiau atidžiai išklausyti ir laikytis tylos. Ačiū pirmininkė. E, Gerbimi kolegos, be kitų dalykų mes siekime bendro tikslo. Tai yra pasiekti, kad Europa taptų neutrali anglės įskirimo atžvilgių. Taigi, iš tikrųjų, reikės drastiškai, e, reikia planuoti, kad išauks, masiškai išauks elektros energijos poreikis, kai kas sako, kad dvigubai. Ir turime be abejo pasirūpinti, kad ta energija būtų patenkinta be papildomų anglės emisijų. E, Kitaip sakant, tai reiškia, kad turi būti daug desnė dalis atsinaujinančių energetikos šaltinių panaudojama. Ir labai svarbu, kad visi dalyvautų, visi prisijungtų prie šito kelionės link e, klimato atžvilgių neutralios Europos. Ir e, e, energijos saugumo užtikrinimas be abejo yra labai svarbus klausimas. Todėl aš noriu pakalbėti apie tris svarbus prioritetus. Tai yra klimato neutralumas, tai yra energetinis perėjimas, e, švaresnės energetikos ir energijos saugomas. Jeigu norime pasiekti dekarbonizavimo tikslų, tai iš tikrųjų svarbu kalbėti ne tik tai apie energijos gamybą, bet taip pat ir užtikrinti, kad veiktų išmanioji elektros perdavimo sistema, elektros tinklai. E, kalbant apie technologijas, be abejo, turėsime vertinti tik tai jų efektyvumą, bet taip pat ir jų anglės pėtsaką. Taigi ir šiame pranešime pirmiausiai kalbame apie tai, kad reikalinga išsame analizė ir be abejo geriausia būtų e, technologijų atžvilgių išlaikyti tam tikrą neutralumą, taigi raginčiau visus įsigilinti kiekvieną galimą technologiją ir pabandyti vertinti, koks jų vaidmuo ateityje. Taip pat, e, e, kaip jau minėta, siūloma apžvelgti visas prieinamas technologijas, kokia yra dabartinė situacija, ką galima būtų pasiekti. Na ir pradėsiu nuo E, išpumpuojamų saugyklų. E, e, tai iš tikrųjų didžiulį potencialą turinti technologija, tačiau labai didelis skirtumas yra tarp to, koks dar likęs neišnaudotas potencialas Europos Sąjungoje, potencialas, kurį reikėtų panaudoti, e, e, turėtų būti siejamas su E, prioritetais. E, iš tikrųjų, kai kalbam apie hidroakumuliacinės e, saugyklas, elektrinės, labai svarbu išlaikyti pusiausvyrą, išlaikyti, įsaugoti ir mūsų aplinką, nes kai kurie mokslininkai sako, kad reikėtų galbūt tiesiog naujomis technologijomis atnaujinti jau esamas saugyklas, egzistuojančias užtvankas, pažiūrėjau, atnaujinti ir panašiai, o ne kurti masę naujų, galbūt netokių efektyvių ir mažesnių objektų. Uh, E, be abejo. Tai e, yra e, daug žadinti technologija, leidžia išlyginti sezoninius sviravimus, sukaupti energiją, kuri gali būti panaudota didelio poreikio metu ir panašiai. Tačiau be abejo, lyginant su kiekvienomis kitomis technologijomis, dar nepasiektas labai aukštas efektyvumas. Toliau, baterijos be abejo vaidins taip pat labai svarbu vaidmenį užtikrinant elektros tinklų stabilumą. Kol kas baterijų gamyba daugiausiai yra už ES ribų ir priklausomai nuo to, kokios technologijos e, naudojamas jų gamybai, kartais iš tikrųjų baterijų gamyba gali turėti labai didžiulį anglijas pėtsaką. E, be abejo, mes galime mažinti tą pėtsaką, sakykime, parenkant tinkamas medžiagas, taip pat naudojant e, žiedinę technologijų schemą. E, na ir be abejo turėtumėm dalį tos gamybos bent jau susigražinti į ES. E, komisija e, kaip tik pažadėjo paskelbti naujų teisės aktų baterijų klausimų ir be abejo reikės išanalizuoti, kokį tai paliks anglės pėtsaką. Na ir be abejo, neturime nuvertinti taip pat ir baterijų vaidmens privačiuose namūkiuose. Tiesiog pavyzdžiui, e, pakraunant energiją iš e, privačių, e, tarkim, saulės elektrinio ar panašiai, arba tiesiog sukaupiant energijos atsargas intensyvesniam poreikio laikotarpiams. Taip pat terminės saugyklos, geoterminės saugyklos, šiluminiai siurbliai ir panašiai. Na, iš tikrųjų, tai yra įdomios technologijos, kurios prisideda ir prie apšildymo, e, būstų apšildymo, yra labai įdomių e, projektų, kurie leidžia taip pat panaudoti ir liekamąją šilumą, pavyzdžiui, iš metro mazgų arba iš netgi gyvenamų būstų. Ir manau, kad šias technologijas taip pat turėtume įtraukti į ataskaitą. Turime pakalbėti apie vartotojų vaidmenį. E, kai nagrinėjame šitą temą ir kaip jau anksčiau esu minėjusi, pavyzdžiui, lankstumas privačių namų ūkių, vietinės e, e, energijos saugyklos, tokios kaip baterijos ir panašiai, Šis tas jau užsiminta e, elektros rinkos direktyvoje, tačiau svarbiausia, kad tos nuostatos būtų gyvenamos. Ir dar tema, kurią norėčiau paminėti, kad reguliavimo barjerų dar yra. E, turime pakalbėti apie dvigubą apmokesnimą, dvigubas e, rinkliavas kai kuriuose valstybėse. Taip apmokestinamas, pavyzdžiui, gamybos arba saugojimo įmonės, energijos kaupimo įmonės. E, na, iš tikrųjų, šitie klausimai kol kas dar nėra įtraukti į bendro intereso projektų sąrašą ir manau, kad tą situaciją taip pat reikėtų pakeisti. PCI projektų mm, tvirtinimo procedūra irgi turėtų būti panagrinėta. Manau, kad čia irgi galima dar šitą tobulinti. Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra be abejo taip pat yra labai svarbis rytis, nes iš tikrųjų pagal horizontas 20 2020 e, trūko šios ryties e, tyrimųjų projektų ir šiuo atveju manau, kad reikėtų priartinti programos įgyvendėjimo e, tikslus prie rinkos e, realijų. E, manau, kad visos šitos temos e, atsispindės e, prašymo projekte ir mielai išklausyčiau jūsų nuomonių, e, atsižvelgsiu jas ir mėginsiu jomis remdamasi pabaigti pranešimo projektą. E, šiaip taip e, labai džiaugiuosi, kad parlamentas iš tikrųjų aktyviai dalyvavo šiame procese ir pakankamai anksti ėmėsi šios iniciatyvos. Ačiū, pane Kama, už tai, kad pristatė savo e, ketinimus. Iš tikrųjų, tema labai svarbi ir daug argumentų skambėjo šitą temą. Taigi dabar norėčiau trumpai pakalbinti šelnius pranešėjus, kurie atstovauju kiekvienai politiniai frakcijai, norėčiau maloniai paprašyti e, neviršti dviejų minučių kalbėjimo laiko ir be abejo pradėsime nuo APP. E, ponia Marija Spirakė. Ačiū pirmininkė, labai ačiū. Norėčiau pradėti nuo nuo to, kad man kol kas šitos sąskaitos apimtis, apreptis nėra aiški. Mes Iš pranešės negavome tinkamos įsamios informacijos. Tema yra labai plati ir mes turėtumėm labai aiškiai apsibriežti, ką galų galę darysime su šito pranešimu. Mano nuomonė, reikėtų pirmiausiai daugiausiai dėmesio skirti būtent reguliavimo iššūkiams, e, e, projektų finansavimui. E, ir e, iš tikrųjų vertinimai yra tokie, kad atsinaujinančiais energijos šaltiniai e, jų dalis labai išauks bendroje energetinėje sistemoje ES. Ir be abejo, tam reikia kalbėti taip pat apie energijos saugyklas. Kadangi būtent jos yra ketinė prielaida, jeigu norime iš tikrųjų išplėtoti atsinaujančios energetikos tikslus, nes tai leis subalansuoti ir energijos generavimą ir energijos paskirstimą, užtikrinti energetinį saugumą. E, tai e, turi būti siejama su tinklų plėtra ir be abejo energijos saugykla, e, energijos augomas paveiks daugelį kitų sektorių, tokių kaip transportas, statybos ir panašiai, pramonė iš tikrųjų kai kuriais atvejais nebūtina E, kurti dėlių papildomų pajėgumų. E, e, ir, pavyzdžiui, šiuo atveju e, vandenilis yra stiprus konkurentas, kadangi iš tikrųjų vandenilio saugomas yra mažesnė problema, jo galima pagaminti didelius kiekius ir sukurti didžiulės saugyklas. Taigi vandenilis turėtų būti rimtai priimas domen kaip vienas iš energijos saugomų šaltinių. E, kita vertus, e, e, dalinis sprendimas galėtų būti ir kažkokios tai dujos, ypatingai dujos, kurios yra truputį dekarbonizuotos. Labai svarbu įvertinti saugumą, prieinamumą, įperkamumą. Visą tai užtikrins saugų perėjimą prie naujos energetikos. Labai svarbu mm, tinkamai valdyti paklausos ir pasiūlos balansą. Ir taip pat peržiūrėta elektros direktyva numato e, taip pat e, atsakomybė paskirsima dėl TSO ir DSO. E, kita vertus, kalbama apie tam tikrą sąsąją tarp elektros pramonės, elektros ūkio ir dujų ūkio. Taigi mes turėtumėm pamastyti, ar reikėtų paraginti komisijos pateikti naują siekros projektą dėl šitų sektorių suporavimo savotiško. Ir leiskite priminti, kad pagal dabartinį ten e, e, reglamentą, e, pažiūrėjau, Europos finansavimas, europinės subsidijos negali būti skiriamos saugyklų kūrimui, tik tai moksliam tyrimam šioje srityje. Kalbant apie paslaugas, apie tam tikrus, pirmamus, sudaromi e, sandoriai, sudaromi kontraktai su TESO. Ir e, mes turėtumėm užtikrinti, kad e, iš tikrųjų reikėtų sudaryti sąlygas europinių mastų, kad būtų šiuo atveju skatinamas taip pat dekarbonizuotų dujų sektorius plėtra. E, E, toks būtų mano pirminės e, pamastymas, tokia pirminė išvalga, kalbant apie šitą pažymą. Gerai, ačiū ponis Prakė, toliau Sindivartų, ponas Nils Fugelsangas. Ačiū, puiku, kad galima pradėti šią labai svarbią diskusiją, nes per pastarosius metus mes iš tikrųjų stebime uh, E, puikius poslinkius atsinaujančios energetikos kainos, iš tikrųjų tiek e, vėjo jėgainės, tiek saulės jėgainės, jų kaina labai stipriai krito per pasarus keltą metų. Ir e, tai be abejo prisideda prie Paryžiaus sustarimo įgyvendimo ir padeda kovoti su klimato kaita. Tačiau didžiulis iššūkis yra būtent šio pranešimo tema, tai yra kaip saugoti atsinaujinančių šaltinių pagaminamą energiją, kadangi negalime gyventi E, prasto elektros energijos saugumo sąlygomis, e, e, jeigu, pavyzdžiui, pasitaiko nevėjuotas oras arba nėra saulės, negali miestuose užgesti šviesos ir panašiai. Taigi, iš tikrųjų, saugyklos yra kertinė prielaida. Ir mano požiūriu galima keturiais būdais saugoti energiją. Tai yra pirmiausiai yra baterijos. Be abejo, matome dabar, kad per pastarus keltą metų baterijų paklausa labai išaugo ir reikėtų tiesiog panagrinėti, kaip galima būtų tai dar labiau didinti. Toliau. Turime elektrocheminės saugyklas. E, e, iš esmės, tai reiškia, kad atsinaujantis šaltiniai pagamina energiją, kuri leidžia gaminti e, vandenilį. Ir vandenilis yra jau saugoma energijos forma. E, tą temą reikėtų plačiau išnagrinėti toliau. E, šilumos atgavimas, tai yra pavyzdžiui, naudojant e, e, šilumos tinklų pagaminame šilumą. Na ir taip pat yra mechaninės saugyklos, tai yra, pavyzdžiui, tos pačios hidroakumuliacinės elektrinės ar panašiai, kur tiesiog judėjimo energija vėl gražinama, pavečiama vėl elektros energija. Uh, Taigi turėtumėm e, geriau pagalvoti apie tai, kaip paskirsti Europos fondus, e, turimus um, išteklius. E, Prančiai paminėjo ten e, ES e, reglamentą, negaliu nesutikti. Taip pat buvo paminėta horizonto programa. Iš tikrųjų, čia reikalingi moksliniai tyrimai, reikia horizonto pinigus nukreipti šią linkmę. Taip pat, e, na, manau, kad mes toliau bedarbiausime šią svarbę temą. Ponas Ministro Žaliųjų vardu, prašom, jis yra atsakingas už šitas jį. Labai ačiū pirmininkė, ačiū pranešėjai už tai, kad jie taip puikiai pristatė šią nuomonę. Dėl energijos saugojimo tai yra svarbus dekarbonizuotos sistemos elementas. Mes turime pagalvoti, kaip ta energija bus saugoma pasibaigus pereinamajam laikotarpiui. Reikėtų vadovautis holistiniu požiūriu, reikėtų holistinės išmanios sistemos, ne vien tik tai orientuotis į technologijas, bet pagalvoti ir apie tai, kokia sistema būtų e, geriausia kaštų prasme. E, jeigu mes perėsime prie atsinaujančios energijos sistemos, turėtumėm pagalvoti, kaip sieksime E, e, kokia tai turėtų būti sistema, kad būtų palanki ir aplinka ir kad ją būtų galima greitai sukurti? Taip pat reikia nepamiršti ir e, šaldimo arba vėsinimo aspekto. Čia vėlgi reikėtų siekti kiek įmanoma veiksmės, veiksmingesnio dekarbonizavimo dėl požeminio šilumos saugojimo. bei e, pramonės sektoriaus išskiriamos šilumos. Ji galėtų būti e, naudojama šildymui, bet ją irgi reikėtų saugoti. Svarbu, kad čia būtų dekarbonizuojama visoje Europoje. E, vėjo jėgainės taip pat galėtų prisidėti prie šildymo. Uh, Tai jau daroma tokiuose šalise kaip e, Švedijoje, Danijoje. E, taip pat reikia pasakyti, kad e, kai kurios, dėl kai kurių technologijų naudojimo yra prarandama daug šilumos, net iki 40 procentų. Vėlgi, sistem, reikėtų problemą spręsti vadovaujantis holistiniu požiūriu. Manau, kad iš tikrųjų mūsų laukia daug svarbaus darbo ir e, esu pasirengęs bendradarbiauti su pranešėju. Ačiū ponui ministro Silvija Rimor e, į dabartų. Ačiū, aš pasistengsiu kalbėti nelgiau kaip dvi minutės. Iš esmės, e, džiaugiuosi tuo, kad diskusija apie energijos saugojimą dabar vyksta, ji labai svarbi. Na ir dabar vis iškyla tokia problema, kurią anksčiau tarsi buvo bandoma nuslėpti. Kolegos sako, kad energijos saugoma susijęs su lankstumu, bet tai neteisinga. Jeigu jūs e, e, šiuo metu paspaudžiate e, elektros jungiklį, tai iš karto ta, tos energijos ir turite. Reikia užtikrinti patikimą energijos tiekimą bet kuriuo metu. Bet kalbant apie atsinaunančią energiją, tai ne visada įmanoma energijos saugojimas e, visada susijęs ir su pavertimo energija kitomis, kitomis formomis. Ir čia visą laiką reikia turėti meni, kad bus ir nuostolių. Kaip politik... Mes kalbame apie techniką, e, e, kuri dar nėra pasirengusi patekti į rinką. Ji dar nėra įsitvirtinusi rinkoje, o politika apie tai jau kalba. Uh, Kalbant apie energijos um, gamybą, pateikiami gražus uh, pavyzdžiai, tarkim, uh, uh, apie Helsinkį arba Austriją, bet ne viskas įmanoma kitose šalise, pavyzdžiui, Vokietijoje. Mes siekiame klimato neutralumo, bet visų pirma reikia užtikrinti uh, energijos saugojimą, o tik paskui galima kalbėti apie tą klimato neutralumą. Tai, ką dabar daro Europos parlamentas ir ES yra tarsi bandymas žengti antrą žingsnį, nežengus pirmo žingsnio. Dėkoju. Ačiū. Ponas Krasnodepskė, ekar vardu, jis yra ir pirmininko pavaduotas, ir koordinatorius, prašom. Dėkoju, pirmininkė. Aš manau, kad e, ši nuomonė pasirodė pačiu laiku. Mes visi žinome, kad ES tikslų siekimas e, klimato strategijoje labai priklausys nuo to, e, kokia pažanga bus pasiekta dėl energijos saugojimo. Mes turime parengti tikslų konkretų dokumentą. Svarbu sutelkti dėmesį ties uh, aktualiausiais klausimais. Paminėsiu ir baterijų arba akumuliatorių klausimą ar kitas technologijas. Norėčiau priminti, kad praeisiais metais auditų, audito rūmai sakė, kad antrajame etape reikėtų imtis baterijų arba akumuliatorių rinkos. Dabar dėmesį turėtumėm sutelkti ties ličio jonų baterijomis šiame sektorėje labai e, sudėtinga konkuruoti. Tai sės ir su uh, uh, žaliavomis, žaliavų sektoriumis, o su Azija kon, konkuruoti sunku. Tikimasi technologijų proveržio. Um, netrukus e, buvo minėtas ir vandenilis, ir išvestinės cheminės medžiagos. Galbūt ateityje ES turės technologinį pranešimą, e, e, pranašumą, atsiprašau. Dėl švarios energijos paketo jame sprendžiama nemažai problemų, bet yra tam tikrų teisėkuros iššūkių, kliučių, kurias reikėtų uh, pašalinti. Ir be abejo mes neturime pamiršti patikimo tiekimo dėl Kinijos e, e, e, Kinijoje vyksta 50 procentų lyčio ir kobalto kasimo operacijų. galėtume pagalvoti, kokiu nacionaliniu priemonių būtų galima imtis, plėtojant energijos saugojimo pajėgumus. Galbūt reikėtų keisti ir valstybės pagalbos teikimo taisyklės e, laikotarpėje po 2020 metų. Guo vardu panas Džordžas Džordžių. Prašom. Ačiū, aš norėčiau padėkoti pranešėjai už jos atvirą požiūrį, pasirišimą bendradarbiauti, sprendžiant labai svarbius klausimus, siekiant išvengti neigiamo poveikio klimatui. Tai yra labai svarbus klausimas. Dabar dažnai susidarime su gaisrais, ko nesunaikina gaisrai, e, sunaikina potviniai. Reikėtų siekti nulinių emisijų sistemos pagristos vien tik tais atsinaunančią energiją. Mes jau e, e, girdėjome daug skambių žodžių, bet dabar atėjo laikas imtis veiksmų. Dabar nepakanka vien tik pažadų. Energija yra esminis išteklis, e, e, socialinė prekė. Mes turime imtis veiksmų kovodami su energetiniu skurdu būtina, jog visi piliečiai turėtų vienodą galimybę pasinaudoti atsinaunančią energiją. Taip pat mes turėtumėm sutelkti dėmesį ties labiau pažeidžiamomis valstybėms narėmis tam, kad jos galėtų sukurti reikalingą infrastruktūrą energijos saugojimui. Na ir galiausiai noriu paminėti suskystintas gamtinės dujas, jos galėtų būti naudojamos kaip e, pereinamasis išteklius, aš pabrėžiu, pereinamasis išteklius E, prieš visapusiškai, visiškai perinant prie atsinaunančios energijos šaltinių. Na ir mes ketiname pateikti apie tai keletą pakeitimų e, ir tikiuosi, kad bendradarbiaudami su e, pranešėjais, šešėliniais pranešėjais pasieksime tikrai gerą rezultatą. Ačiū. Dabar uh, galėsite pasisakyti po vieną minutę, pasisakys 4-5 kolegos, tada suteiksiu žodį komisijai tam, kad ji galėtų atsakyti klausimus, na ir galiausiai suteiksiu žodį pranešėjai Gamon. Ponas Pekarinen, prašom. <clears throat> Thank you very much. Uh, two issues, uh, batteries. Ačiū. Visų pirma, pasisakysiu dėl baterijų arba akumuliatorių. Čia mes esame labai priklausomi nuo gamybos Kinijoje. Mes taip pat esame labai priklausomi nuo žaliavų tiekimo iš Kongo Demokratinės Respublikos, o taip pat ir iš Kinijos. Konge pagaminama, išgaunama apie 60 procentų kobalto, tai yra labai svarbi žaliava. Yra parengtas veiksmų planas, pasukta teisinga linkme tačiau reikia daugiau veiksmų šios rytyje ir aš tikrai tikiuosi, kad komisija bus gerokai aktyvesnė negu kad likščiau. Dabar dėl CCS. Mes manome, kad tai atsakas į vairias problemas. Tas CO2 sugavimas ir saugomas laikomas e, atsaku į visas problemas. Kiek supratau, visur įmanoma įdėkti tas e, CO2 sugaimo saugimo technologijas. Yra ir horizonto programa, ten turėtų būti numatytos lėšos šiai technologijai. Aš tikiuosi, kad labai ilgalaikėje perspektyvoje nereikės e, saugoti, sugauti ir saugoti CO2, bet tai labai svarbu per ateinančius 20-30 metų. Šią technologiją taip pat reikėtų vystyti. Manau, kad reikėtų iniciatyvų dėl šios technologijos. Ir manau, kad tiek mūsų komitetas, tiek ir komisija turėtų skatinti tai daryti. Ačiū. Turim dabar jau šešis kolegas, kurie nori pasisakyti. Kumpulanatri. Uh. Ačiū pirmininkė. Mm, skamba kaip geras savos iniciatyvos pranešimas. Gal problema bus mm, apibriežti siauriau e, jį, aišku, baterijos. Praeitoj kadencijoje Šepčiovič pradėjo tą darbą ir toliau jis atsakingas už šios šties strategiją. Turime sukurti tinkamą ekosistemą Europoje, turime uh, Mm, kasyklų Europos Sąjungos nenaudojamos, o vietoj to atsivežame iš Kongo pigę žaliavą, 3 procentai yra um, tik tai iš Azijos importoma, visą kitą naudojama čia, tai iš tikrųjų e, tuome dirbama netvariai, reikia galvoti apie perdirbimą, kad perdirbamos medžiagos taptų naujomis žaliavomis, kad žiedinė ekonomika realiai veiktų. Taigi šis pranešimas gali pakeisti situaciją, gali būti, tapti tikrus postumiu Ir elektrinės sistemos, pavyzdžiui, galėtų veikti su baterijomis, taip pat ir šildymo sistemo, tai būtų galima jas panaudoti. Reikia, aišku, mokslo tyrimų, ne vien tik tai dėl baterijų technologijų, bet ir dėl medžiagų, kurios naudojamos. Pavyzdžiui, mes galvojame, kad geriausiai šildyti vandenį, bet aš matau, kad jauni dizaineriai, sakykime, dirba su kitomis medžiagomis, kurios galėtų geriau pernešti šilumą ir, ir galėtų tapti taip pat ir um, saugojimo uh, medžiagą. Vielen Dank. Ich möchte mich. Labai ačiū. Norėčiau sutelkti dėmesį ties stambiaisiais, e, e, stambiosiomis saugyklomis, kurios yra reikalingos tinklo stabilumui arba pramonės sektoriui. Kol kas mes turime tik cheminio saugojimo galimybių. Dabar yra e, kol kas minimas tik vandenilis bet elektrolizės atveju e, reikia nepamiršti ne vien tik tais vandenilio, bet ir kitų įvairių cheminių procesų. Taigi aš siūlyčiau e, nesikoncentruoti vien tik tai su vandeniliu. Taip pat manau, kad mes turime dirbti e, vadovaudomiesi tarp sektorinių požiūrių kalbant apie elektrolizę, tai um, išsiskiria apie 60 procentų energijos. Tai yra geriau ne, netgi negu kad um, kalbant apie brandolinę energiją. Tačiau šis metodas veikia tik tuomet, kai tai derinama su vandeniliu, kuris išskiriamas metalo pramonėje. Kalbant trumpai, manau, kad reikėtų koncentruotis ne vien tik tais į vieną sektorių, bet vadovautis tarp sektorinių požiūrių. Ačiū, ponė Buchner, ponas Togut. Ačiū, pirmininkė, toliau kalbėsiu lenkiškai. Ačiū. Manau, kad mes turėtumėm bendradarbiauti ir su socialiniais partneriais. Tai svarbu, tarkim, kalbant apie tokį regioną kaip Silezija. Čia buvo daug anglės kasyklų, dabar jos jau uždaromos. Neseniai buvo pristatytas žalesis kursas, jo taip pat reikėtų nepamiršti vykta, vykstant konsultacijoms ir dėryboms. mes manome, kad svarbu išsaugoti švarę aplinką, e, e, turint omeny ir ateities kartas. Tu... Asnik, atsiprašau, kad nepamačiau jūsų iš pradžių. Gal, ačiū iš nieko tokio, aš gal turėčiau kalbėti rumuniškai e, dėl to, kad žmonės iš Rumunijos mane irgi išgirstų. Taigi kalbame apie energijos saugojimą, kas yra labai svarbu ir mm, Kažkodėl tai šis klausimas e, daugelio ir laikomas tokiu tabų klausimu, nes iš tikrųjų reikia kalbėti apie saugomą technologijas. Turime žalį kursą, kalbame apie e, CO2 e, išlakų mažinimą ir be saugojimo technologijų nepavyks uh, ir spręsti to klausimo. Kol kas tik tai vienas procentas energijos kaupimo yra nehidroakumulacinės, nehidroelektrinės. Taigi, Tai tos technologijos hidroakumuliacinės buvo naudojamos jau daug metų ir kol kas vis dar tai yra vyrojanti technologija, bet aš galvoju, kad reikia rasti alternatyvių energijos saugojimo metodų, kurie leistų energiją saugoti stambių mastų ir tai turėtų būti finansiškai priimtinos technologijos operatoriam, kad tikrai būtų naudinga tie variantai. Ir, Europa, manau, turi tikrai investuoti, masiškai investuoti į um, tas aukštasias technologijas, kurios, manau, galėtų leisti išspręsti mm, saugojimo problemą. Aišku, turime elektros uh, baterijas, tačiau tai nėra vienintelis variantas. Buvo kalbama apie vandenilį, taip, žaliojo kurso kontekste vandenilis bus vienas iš svarbiausių sprendimų, bet yra ir kitų sprendimų. Uh, Ir kol kas jie yra laikomi per nelik brangiais ir net ir nelabai svarstomi. Bet e, aš manau, kad, kad tai per brangu dabar dar nereiškia, kad tų technologijų negalima svarstyti. Tiesiog reikės daugiau investicijų, kad sumažėtų jų kaina. Vasiliris EPP. Jau buvo nemažai kalbėta apie technologijas ir jų trūkumus. Šiame pranešime kalbama apie tai, kad nereikia e, izoliuotai kalbėti apie saugojimo technologijas Manau, kad reikia visą laiką pagalvoti ir apie ekonominį atsiperkamumą, ekonominius aspektus. Ir taip pat, ar tai siejasi su pramonės strategija? Turime kalbėti atvirai, galbūt kai kam tai bus ir skaudu girdėti, bet uh, turime suprasti, kad daug kalbame apie technologijas, bet valstybės narėse dar nėra tinkamos teisinės bazės energijos saugojimui. Jeigu norima, tarkim, e, kažkokia valstybė narėje e, įrengti energijos saugyklą, tarkim, jie paverst kažkokią ežerą, tai iš karto kyla pasipriešinimas. Pramonės e, politikoje uh, Galbūt nebūtų prasminga e, vandenilio neįtraukti į mobilumo sektorių. Mobilumo arba judumo sektoriaus reikia kaip rinkos vandeniliui arba jo gamybai. Jį reikia įtraukti į vertės kūrimo grandinę, taip pat reikėtų įvardinti ir tai, kad valstybėse narėse yra įvairaus pasipriešinimo saugojimui. E, Ta reikėtų irgi minėti pranešimą. Pranešime nepakanka paminėti vien tik tais įvairias technologijas, kuriamis naudojantis galima saugoti energiją, reikia atsižvelgti ir į realybę, realias sąlygas, kai dažnai kyla pasipriešinimas. E- Paskas Aris. Ačiū pirmininkė. Visų pirma, noriu pasakyti, kad Panašu, kad pranešė socialdemokratų pozicija yra kaip ir aiški. Jeigu norime ekonomikos, kuri būtų neutralaus poveikio CO2 požiūrių, tai mums reikia galvoti visų pirma apie tinklų sujungimą kas turi būti pagrindinis tikslas. Aš esu iš Galicijos, mes nedaug gal turime vėjo ar lietaus, bet mes turime daug saulės ir būtina užtikrinti, kad, sakykime, generuota energija būtų perdudama kitiems regionams. Taigi jungtis yra labai svarbus elementas. Aš taip pat norėčiau, kad komitetas prisimintų tai, kas jau padaryta saulės energijos rytyje. Daug valstybių skiria dotaciją garantijas, subsidijas saulės energijos pajėgumų didinimo srityje ir tikrai labai išplėtoti jau yra šie pajėgumai. Taigi gal, reikia galvoti apie technologijų plėtrą ateityje, bet reikia, kad e, pramonės sektorius vis dar išliktų e, lyderis, kad nebūtų taip, kaip su baterijomis, kur Kinija viską perėmė į savo e, rankas. Taigi mes teiksime pakeitimą ir panas Graudler iš Renių pabaigai. Ačiū. Pirmininkė, ačiū pranešėjai už darbą. Elektra sav, pagal savo pobūdį nėra saugojama ir e, nėra labai tiek daug jau tų technologijų kol kas e, saugoti, taigi reikia naujų technologijų kūrimo, reikia naujų metodų paieškos ir aišku, kad tam būtinas Europinis alijansas ir aš galvočiau apie strategijas, metodiką, reikia dirbti su komisija ir taryba ir formuoti el Europinį alijansą, kaip ir baterijų, pavyzdžiui, atveju, kur yra visa grandinė apriepta ir, pavyzdžiui, sakykime, naujosios baterijos, kuriuose nebėra nei kobalto, nei lyčio, naujos technologijos yra pritaikytos, taigi manau, kad lygiai taip pat reikia ir Europinio alijanso, sakykime, vandenilio srityje. Tai būtų toks uh, Mm, klausimas, kuris kol kas dar nepakankamai išplėtotas. Ir komisija šiandien ypatinga diena, praeitą savaitę, beje, kai mes buvome Strasbūrė, buvo ypatingi renginiai surenkti, dėje negalėjome visą dalyvauti, nes vykom į Strasbūrą, bet dabar ir buvo aptartas klausimas, sakykime, energijos saugojimas kosmose. <laughs> Gal atrodo tai kvaila, bet iš tikrųjų, sakykime, Saulė tai kur yra danguje. Ir uh, galima galvoti, sakykime, apie energijos gamybą kosmose. Uh, Galima, pavyzdžiui, sakykime, jeigu e, aviacija turint omenyje, pavyzdžiui, energija, kuri būtų generuojama kosmose, erdmėje, atmosferoje, ją galima būtų iš karto ten sugauti ir panaudoti ir tai būtų labai efektyvu. Nu. Na, iš tikrųjų, įdomus klausimas, o dabar e, Stefan Mozer iš komisijos, iš saugumo tiekimo energetikos generalinio direktorato. Trys minutės, prašom, neilgiau. Ačiū, pirmininkė Pasoja, gerbėmi komiteto nariai, džiugu, kad galiu būti čia. Mm, komis frakcijos vardu kalbėti apie energijos saugojimą, aptarti jūsų parengtą pranešimą, dėl, e, kalbėti apie tai, ką galima padaryti, kaip pagerinti situaciją, kokia yra dabartinė patėtis. Aišku, švarios energijos paketas yra pagrindas, daug kas jau yra padaryta, bet aišku, reikia daug daugiau padaryti. Ir tai yra žalio kurso dalis ES. Mes didiname užmojus šioje srityje ir energijos saugojimo e, instrumentas yra vienas iš svarbiausių lankstumo instrumentų, taip pat ir energijos e, tiekimo saugumo e, srityje. Ir mes turime dirbti iš vien su rinka, bet aišku, rinkai reikės paramos, mm, reikės tikrai gerai veikiančios teisinės bazės tiek ES lygmenių, tiek valstybių darių lygmenių. Ir čia uh, galvojant apie nacionalinius energijos klimato planus, reikės, kad e, valstybės narės gerintų savo taisyklės dėl saugojimo, įsivertintų, kiek reikia pagal specifinę nacionalinę situaciją saugojimo pajėgumų, kaip e, parlamentarai jau kalbėjo. Ne visose valstybės narėse situacija vienoda, yra skirtingų pliusų minusų, vertinant geografinius aspektus, gamtinių išteklių, prieinamumą ir taip toliau. Ir valstybės narės e, irgi turi prisimti atsakomybę vertinti situaciją situaciją. Taip pat reikia ir, ir nacionalinės paramos, bet reikia ir europinės paramos, ir horizontas 2020 buvo paminėtas, horizontas Europai, taip pat ten E, dėl infrastruktūros projektų, taip pat iš nacionalinės pusės, aišku, reikės manau, kiek, kiek įmanoma ir valstybės pagalbos teisiklės stiprinti, kad geriau būtų aišku, ką reikia padaryti, ką galima padaryti. Mums reikia um, technologiškai neutralos požiūrio, keli nariai jau tą minėjo. Um, nėra įmanoma dabar išrinkti kažkokias kelias technologijos, kurios galimai būtų jau e, laimėtojos, nes iš tikrųjų reikia plačiai viską dar kol kas svarstyti, kad visi, visos sutarčiosios šalis, kurios veikia rinkoje, kad visi piliečiai galėtų judėti vienodai į priekį ir pasirinkti geriausiai jiems, jiems tinkamą uh, variantą, įsivertinus įvairius e, poreikius, kurie yra. Kaip jau, kaip jau minėta, tikrai reikia, kad būtų labai tvirtas bendarbiavimas ES, reikia pasidalyti ištekliais, reikia dirbti uh, tą kryptimį, kad būtų įvertinamas adekvatumas, e, tiekimo garantijos, kur saugomas turi būti integruotas, kad taip pat ir atsinaujantis energijos šaltiniai būtų atitinkamai apriepti, kad, kad būtų tinkamai spręstas tas klausimas, galvojant apie sistemų bendrą saugumą. Taip pat e, ir galvojant apie, to, apie tai, kad reikia ES energetikos sistemą visiškai dekarbonizuoti, siekiame to ilgalaikiu laiku, laikotarpiu ir noriu uh, E, pasakyti komis, iš komisijos pusės, kad mes konsulatas rengėme studiją ir pateiksime rekomendacijas ir stengsime po to tą integruoti taip pat ir į mūsų išman, išmanę sektorius integravimo strategiją, kurią komisija ruošia šiuo metu viduriu. Tai iš komisijos pusės labai norėčiau padėkoti ir tiesiog paminėti apie mūsų darbą. Kartu. Ačiū, ponai Motri. Mūsų pranešėja dabar, aišku, dar apibendrins diskusijas ir padarys išvadas. Ačiū, pirmininkė. Noriu padėkoti e, kolegoms už jų pasisakymus, už jų indėlį. Noriu padėkoti taip pat ir ponui Mozeriui už jo e, komentarus. Labai tikiuosi, kad tos studijos rezultatus galėsime integruoti į savo pranešimą, nes iš tikrųjų labai svarbu, kad šioje studijoje bus jau, įvertinti saugumo pajėgumai, kurie jau turimi valstybės narėse. Ir tiesiog, kadangi laikas spaudžia, aš, aš trumpai gal pakomentuosiu ir vokiečių kalbą tada kalbėsiu. Be abejo, Nereikėtų tiesiog išvardinti visų technologijų, aš čia visiškai pritariu. Tačiau mes turime pripažinti, jog yra tokių technologijų, kurios yra pasirengusios patekti į rinką. Buvo be minėti ir iššūkiai, kurie su tokiamis technologijomis susiję. Tarkim, kalbant apie Austriją, be abejo, Austrija irgi kyla protestų banga, kai vyksta kažkokios didžiulės statybos. Bet aš manau, kad piliečius reikėtų įtraukti visą procesą. Yra tokių Europos šalių, kur um, sekasi įgyvendinti tokius didelius projektus, pavyzdžiui, Šveicarijoje. Gal ten ir kiek kitokios sąlygos, bet e, daug dirbama su visuomenė. to energetinio pereimo e, e, klausimas be galo svarbus. Svarbu, kad e, žmonės suprastų, kas vyksta. Ne visos E, statomos jėgainės yra mažos, bet svarbu, kad kiekvienas projektas būtų kiek įmanoma naudingesnis. Mes be abejo turime bendradarbiauti tam, kad rastumėm tinkamą sprendimą. Reikia apžvelgti, kokios technologijos jau egzistuoja. Dėl e, technologijų kyla įvairių iššūkių, bet labai skiriasi ir sąlygos valstybėse narėse ir dėl to ir reikėtų naudoti skirtingas technologijas. mes, aišku, turėtumėm nepamiršti ir pramonės strategijos. Manau, kad tai yra svarbus e, pramonės strategijos aspektas. E, ponui Buchner pasakysiu, kad tikrai nereikia apsiriboti vien tik tais vandeniliu, jūs teisus. E, labai ačiū už jūsų pastabas. Iš tikrųjų, visiškai pritariu, kad reikia vadovautis tarp sektorinių uh, požiūriu, tą norėsiu pabrėžti ir e, pranešime. Na ir dar e, poniai Limer pasakysiu, kad aš tikrai e, sutinku, kad patikimas energijos tiekimas yra labai rizikinga tema, bet viskas yra įmanoma, būtent dėl to mes apie tai ir kalbame. Uh, E, patikimas apsirūpinimas energija labai glaudžiai susijęs su energijos saugojimu. Mes norime, kad situacija keistusi. Dabar toliau kalbėsiu angliškai. Um, Labai a, mane, pai, man susipainioja viskas galvoje, jeigu kitaip kalbu. A, noriu padėkoti kolegoms išilniams pranešėjams taip pat labai talentingiems padėjėjams, kurie ir prieš dvi savaitės dalyvavo šešėlinių sutikime. Noriu padėkoti visiems jums už labai vertingą indėlį į pranešimo rengimą. Noriu pabrėžti, mm, kad labai svarbu, kad požiūris būtų bendras suformuotas, kad mm, visi galėtumėm bendrai paremti šią temą, kad tai būtų mm, iš tikrųjų mūsų bendros pastangos užtikrinant energetinę pertvarką. Taigi, Daugiau aš gal niekur nesakysiu, kadangi laikas spaudžia, bet e, pirmas susitikimas, kuris įvyko, buvo labai konstruktyvus ir aš labai tikiuosi, kad mes galėsime ir toliau taip dirbti. Ačiū. Labai ačiū, labai ačiū už jūsų darbą, labai ačiū kolegoms, kurie prisidėjo prie šių diskusijų. Be abejo, uh, bus tęsiamas darbas e, rengiant pranešimą. Šiandien įvyko pasikeitimas nuomonėmis. Dabar e, nuo energijos saugojimo pereiname prie kosmoso ir, ir du. Įtrė komiteto du uh, dvi agentūros yra pakvestos, kurios patenka į mūsų kompetenciją. Tai e, ir noriu pasisveikinti su pono Karlo Desdorydės, kuris yra GNSS e, vykdomasis direktorius. Ir Deja, ponas Werneris, kuris yra Europos kosmoso agentūros generalinis direktorius, negalėjo dėja atvykti į mūsų posėdį. Bet mes sutarėme, kad e, pakviesime jį į vieną iš savo kitų posėdžių. Gal vasarį, gal kovą. Bet ponas Desdorydės atvyko į posėdį ir dabar galėsime padiskutuoti su juo. Ir kadangi turime tik tai vieną agentūrą, aš siūlyčiau mūsų diskusijams skirti tik vieną valandą kadangi mes dar turėsime susitikti su vicepirmininkė Vestager vėliau ir, ir, ir diskusijos mūsų laukia labai įdomas. O dabar paprašysiu kolegų, kurie išeina iš salės, tai padaryti kaip galima tyliau. And, uh... Okay, uh, Mr. Desdoides will... Kągi dabar ponas Desdoridės pristatys GSA, tai yra GNSS agentūra, jos veiklą. Ir norėčiau pabrėžti, kad Galilėjo outage klausimas konkrečiai nebus aptariamas, kadangi čia taikomos uh, specifinės saugumo taisyklės ir tas klausimas bus aptartas vėliau, uh, greičiausiai vasaro 18 dieną. Taigi, ponė Desdorydės, visų pirma, jums skirsime 10 minučių pirminiam pasisakymui, kad galėtume pristatyti agentūrą, prioritetus, iššūkius, mm, jūsų poziciją dėl aktualiausių klausimų, kurie dabar aptariami ES lygmenių. Po to pakviesiu koordinatorius ar, pak, ar pakaitinius narius pasisakyti, jos pakeičiančius ponus narius pasisakyti, ponas Alinį taip pat, aišku. Ir pabaigoje ponas Desdorydės e, galės atsakyti į, į jūsų klausimus, išsakyti baigiamasias pastabas. Jeigu bus laiko ir Europos komisijos atstovų turėsime, kurie norės pasakyti, galbūt tai ir jiem pasistengsime suteikti žodį. Uh, po to dar kole, kitus kolegas pakviesiu pasisakyti. Tai dabar iš karto ponui Desdorytė suteikiu žodį, noriu dar kartą padė, jam padėkoti, kad jis atvyko į mūsų posėdį ir dabar pakviesiu jį pristatyti jo valdomos agentūros veiklą. Prašom. Thank you, Mr. Chair. Dėkuoju, ponia pirmininkė. Labą rytą visiems ir noriu padėkoti pirmiausiai už suteiktą galimybę Europos Sąjung, pristatyti Europos Sąjungos e, GNSS agentūros bei kosminės programos balsus, taip sakant. Per šitą dešimt įvadinių minučių aš konkrečiai kalbėsiu apie tris temas. Pirmiausiai, pristatysiu jums šiek tiek pačią agentūrą ir įvairius jos laimėjimus ir pasiekimus. Tada kalbėsiu apie tai, ką naujo atnešė reglamentas, kuris turėtų įsigalioti nuo kitų metų sausio mėnesio, e, tiek SGSS, e, tiek KSI, e, čia yra naujiena. Na ir toliau kalbėsiu apie rinkos išteklius, sakėm taip, ką galima būtų padaryti ateityje. Taigi pirmiausia apie GSA. GSA yra agentūra kuri per pastarosius 8-9 metus tikrai labai sparčiai augo ir vystėsi. Dabar turime maždaug 200 darbuotojų. Ir jie dirba ne tik tai Prahoje, kur yra pagrindinė būstinė, be abejo, čia dirba dauguma žmonių, bet taip pat turime veiklos centrus, operatinius centrus netoli Paryžiaus, Madride, Niderlanduose. ir taip pat Tulūzoje vieną tokį atskiro operacinį skyrių. Operaciniai centrai arba veiklos centrai konkrečiai užsiema saugumo priežiūrą, sistemos stebėseną. Ir čia noriu iš karto pabrėžti, kad šie centrai, e, šiuose centruose dirba GSA darbuotojai ir jie ten būdė 24 valandas per parą. Taip pat leiskite papasakoti, kokios yra dvi pagrindinės darbo kryptis šios agentūros. Pirmiausiai tai yra paslaugų teikimas, taigi paslaugų teikimas EGNOS, EGNOS yra regioninė sistema, kai kalbu apie regioną, tai turiu minį Europą. Ir taip pat e, GPS sprendimų teikimą būtent aviacijos sektoriui ir taip pat e, paslaugos aptarnaujant galėjo sistemą. E, pirmoji paslaugų grupė teikiama nuo 2017 metų ir ko gero geriausias būdas pristatyti šių atsakomybės ryčių e, rezultatus būtų papasakoti jums, e, kaip, kokia rinkos svarba yra. Taigi, nuo 2011 metų balandžio tai yra mažiau negu per devynerius metus, mes šiandien turime daugiau negu 50 procentų pakelimo e, takų Europoje, kurie, kuriuose veikia būtent e, Egnos esnas įranga. Tęsdamas galėčiau pasakyti, kad e, didėjai lėktuvų gamintojai, tokie kaip Boeingas ir Arbusas, uh, kuria dabar jau naujus modelius iš karto su pritaikyta e, SBS regnas įranga. Taigi galima sakyti, kad visoje Europoje apie 350 ar daugiau oro uostų dabar naudojasi šią technologiją. Technologija e, kai kada buvo apibūdinama kaip tokia na, ne, labiausiai trikdanti sistema. E, dabar truputėlį keletą žodžių dėl galėjo. Paleidus galėjo sistemą, be abejo, agentūrai buvo skirtos naujos pareigos, būtent e, aptarnauti galėjo valdavo tinklą. Ir per trejus metus, nuo pradžios iki dabar, mes e, sulaukime daugiau kaip milijardo E, įvairiausių renginių, daugiausiai tai yra išmaniai telefonai, kurie suderinami su Galileo. Dar vėlgi, ko gero, geriausiai iliustruotų tai, um, kokią sėkmę iš tikrųjų per pastaros keltą metų pasiekė Galileo projektas. Galėčiau pasakyti, kad tiesą sakant, tai pranoko lūkesčius, kuriuos mes posėlėjom prieš kokį trejata ketvirtą metų. Taigi, e, kuo grinčiama tokia sėkmė? Pirmiausiai, be abejo, pati sistema, kuri tikrai gana sklandžiai, gana gerai veikia. Ir tai yra jau praktiškai patobulinta naujos kartos sistema, kuri siūlo daugiau negu e, esančios senosios navigacijos sistemos. Ir taip pat agentūros veikla. Kadangi galiu iš karto pasakyti, kad nepakanka vien tik tai paleisti palidovinį signalą į kosmosą. Uh, agentūra iš tikrųjų e, tarnavo tarsi savotišką sąsąją tarp vartotojų ir tos technologijos. Ir tai buvo esminė prielaida tam, kad iš tikrųjų rinka naudotųsi šitomis technologijomis. Mm. Tai yra agentūra stengiasi suprasti vartotojų ir klientų poreikius, e, padeda jiems priimti sprendimus. Ir vėlgi tas milijardas naujų vartotojų be abejo yra iš dalies todėl, kad prisitaikė, tarkim, lustų gamintojai. Ir be abejo labai svarbu būdavo tokiais atvejais įtikinti kompanijas, sakyti, kodėl verta rinktis galėjo. Taigi šios bendrovės akivaizdžiai e, matė galimybę padidinti savo konkurencingumą rinkoje, e, jeigu atvers taip pat galimybę naudotis galėjo. Todėl GSA susisiekdavo su tokiamis bendrovėmis ir E, kai kada net ir finansiškai pagelbėdavom bendrom, kad jos galėtų žengti šitą galėjo atvertą rinką. Sakyčiau, kad geriausias rodiklis turbūt, kokį jums galėčiau pasiūlyti pateikti. Būtų štai koks, gal jau girdėjote, kad agentūra kasmet pateikė tam tikrą rinkos apžvalgą, rinkos sąskaitą. Ir uh, per keltą metų tai tapo jau pasauliniu, kaip ir šaltiniu. Be abejo, tas lydinis ta apžvalga platinama nemokamai. Ir na, nu, vėlgi, kad sudarytumėte vaizdą, per šimtą dienų po šio leidinio, šios taskos paskelbimo, e, visame pasaulyje daugiau negu 10 tūkstančių vartotojų e, nusisirbė, pasikrovė šitą e, ataskaitą. E, Tai rodo, kad vis tik tai, gesa, e, matomumas pasaulyje iš tikrųjų didelis ir žmonės domisi. Na, kalbant apie agentūros pagrindinės veiklos rytis, taip pat turėčiau užsiminti ir apie saugumo dimenciją, kuri yra tikrai svarbi Vensės programai. Ne tik todėl, kad vienas iš signalų yra būtent užšifruotas signalas, Jis yra skirtas būtent instituciniams vartotojams, įskaitant taip pat ir gynybos sektorių. Tačiau ne vien tai. Vis labiau ir labiau saugumo klausimai tampa nepaprastai aktualūs bet kokiai komerciniai sistemai. Kibernetinis saugumas tik tai viena iš galimų grėsmių. Bet sistema, kuri dabar taip, taip giliai prasiskverbia į uh, mūsų gyvenimus iš tikrųjų na, turi būti aprūpintas saugumu, tai yra esminis dalykas. Vėlgi pavyzdys, analizė parodė, kad apie 10 procentų Europos BVP vienai par kitaip yra susijęs su mm, geografiniu pozicionavimu, vietovės nustatymu. Toliau kita mano pasakymo tema yra reglamentavimas ir e, reglamentas. Reglamentas įsigalios maždaug už metų nuo dabar. Jo tikslas buvo na, sukurti bendrą teisinę struktūrą apimančią visas Europos kosmoso programas. Keliais žodžiais noriu papasakoti, kodėl GSA tai yra taip aktualu. Visų pirma, todėl, kad e, čia yra e, įvertinama e, ta patirtis, kuri buvo sukaupta per pastarus keltą metų ir jie bus galima pasinaudoti taip pat kitoms programoms tobulinti. Taigi, GASA iš tikrųjų nebetiek dirba su pačia navigacija, bet e, taip pat e, įmasi koordinuoti kai kurias kitas kosminės ES programas, tokias kaip Kopernikus, kaip SSA ir taip toliau. Tai yra labai svarbu, kadangi Europa iš tikrųjų gali išlošti nuo agentūros per daugelį metų jau sukauptą patirtimi. Tiek e, plečiant rinką, paslaugų rinką, tiek ir saugumo srityje. Ir be abejo, su malonumu grįšiu prie šių temų, jeigu jūs domins. Keletą žodžių apie komercinius pasiekimus, apie rinką. Pradėsiu nuo svarbiausių dalykų. Tai yra masinė rinka, išmaniai telefonai. Šiai dienai galima pasakyti, kad daugiau negu 30 žymiausių prekinių ženklų pasaulyje, žymiausių gamintojų užtikrina suderinamą su galėjo programa. Taigi praktiškai jau pasauliniu mastu tai tampa beveik de facto standartas. Visi nauji jūsų telefonai praktiškai jau yra e, aprūpinti galėjo suderinamu. Kalbant apie automobilių sektorių. Dabar jau 25 automobilių gamintojai naujuose modeliuose irgi e, įdėgia galėjo navigacijos programas. Be abejo, tai iš dalies e, susiję ir su 18 metais balandžio mėnesį įsigaliojusiu reglamentu, tačiau ne vien tai. Galiu pasakyti, kad e, visi ateities automatizuoti automobiliai, kurie dabar yra e, bandomi visų stambiųjų automobilių gamintojų, e, visos naujosios jų ypatybės, visos funkcijos yra užtikrinamos būtent per Galileo. E, neseniai buvo išbandytas ketvirto lygio automatizavimo lygio automatinis automobilis, kuris būtent rėmėsi Galileo navigaciją. E, ir tai yra ketvirtoji pakopa iš penkių, kalbant apie pilną automatizaciją. Aviacijoje, jau kaip minėjau, E, Egnos iš tikrųjų buvo savočkas proveršis ir galiu pasakyti taip pat keltą žodžių apie dronų sektorių. Tai yra dabar labai sparčiai augantis sektorius. Ir čia mes jau turime daugiau negu 150 e, imtuvų, kuriuos e, gamina 305 skirtingi viso pasaulio gyventojai, kurie arba remiasi Egnos arba galėjo programą. Kalbant apie geležinkelių sektorių. Šiai dienai Europoje turime per 40 tūkstančių vagonų, kuriuose vėlgi veikia galėjo navigacija, e, būtent e, riedmenų valdymo srityje. Be abejo, pagrindinis iššūkis šiuo atveju yra panaudoti EGNOS ir galėjo taip pat ir e, geležinkelių signalizavimo srityje. Čia galiu pasakyti, kad susidarėme tam tikrą inerciją pasipriešinimų pokyčiams Šiaip pat geležinkelių sektorius yra mm, sektorius, kuris gana dvėjodamas priima inovacijas ir kartais iš tikrųjų sunkokai yra įveikta susastingį arba pasipriešinimą. Kalbant apie jūrų transportą, vėlgi porą skaičių. 20 procentų suimtuvų pasaulyje naudojasi galėjo arba EGNOS sistema, o Europoje tokių yra 90 procentų. Ties tuo ir sustosiu bet tikiuosi, kad e, vien šitie keli skaičiai e, jums pakankamai atverė akis, taip sakant, tai iliustravo, kiek galėjo Siregno programa gali būti sėkminga ir efektyvi. Labai ačiū. Iš tikrųjų, tai buvo aiškus, konkretus pranešimas su daugybė naudingos informacijos ir daugybė puikių įdomių duomenų bei konkrečiais pavyzdžiais. Noriu dar kartą padėkoti už šitą pranešimą ir dabar lauksiu pasisakymų, komentarų, klausimų. Pradėsime be abejo, kaip visada, nuo koordinatorių, nuo e, pakaitinių pranešėjų. Ir tada jau kreipsiuosi kitus, prašysiu sekretoriato kolegų, kad jie paruoštų kalbėtojų sąrašą. Na, mūsų atveju mums atstovas ponas Salinė. panas Stalinis yra pranešėjęs kosmoso programos klausimų. E, Ta nuomonė patvirtino parlamentas 2018 metais. Ačiū. Panas Daidis dabar kaip tik baigė savo kadenciją. Iš tikrųjų noriu padėkoti už fantastišką darbą šiais metais. E, manau, kad mūsų laukia daug iššūkių, bet taip pat e, šiandien daugiausiai kalbam apie biudžetą, todėl norėčiau pradėti nuo pinigų. Pirmiausia, mes žinome, kad JAV nutarė investuoti 22,6 milijardus dolerių į kosmoso programas vien atintiems metams. Tai yra laikotarpio iki 400 metų. Mesgi septyniem metam bandome užtikrinti 16 milijardų finansavimą. Tai yra svarbus skaičiai, kadangi be investicijų iš tikrųjų nėra ko kalbėti apie Europos kosmoso programų ateitį. Taigi manau, kad sprendimas, kurį priemė ESA dėl biudžeto 14,5 e, e, milijardų keturiems metams. E, tai yra puikia naujiena, bet to nepakanka. Mes Turime užtikrinti iš tikrųjų gerą biudžetą ateičiai, tam, kad būtų galima investuoti į Galileo, taip pat ir Koperniką, kaip į tradicinės programas, bet taip pat investuoti ir į naujas programas, tokias kaip gal Satcom ir panašiai. Tam, kad būtų galima pasiekti tokių rezultatų, turėsime be abejo kalbėti vienu balsu. Ir ne visada tai yra lengva. Mes žinome, kad pačioje ES nuomonės išsiskiria. Kai kurios valstybės orientuojasi labiau galbūt į gynybos pramonę ir gynybos sektorių. Kitos valstybės labiau orientuojasi į būtent civilinės reikmes. Tačiau taip pat e, per praeitą kadenciją vyko diskusijos ir dėl e, valdysenos. Stengiamės rasti bendrą poziciją ir baigiamėme darybų etape dėl biudžeto taip pat bandėme bendratarbiauti. Tuo pačiu buvo kaip ir baigta ta diskusija dėl valdysenos, kadangi, mm, sakyčiau, na ir kai, kai, kai, kai kurie dalykai dar liko ne iki galo įspręsti. Sakykim, taip liko dar laušinius kliaustų, bet vis dėlto aš optimistiškai žiūriu ateitį, kadangi Europos parlamente e, šiuo klausimu mes bendrai išlaikome tikrai gerą poziciją. Kitas e, konkretus klausimas, kuris yra būtent su, su vienu iš mūsų iššūkių kosmose. E, vėlgi, mes esame įtrė komitetas, mūsų pagrindinė tema yra pramonė ir panašiai. Taigi, mūsų tema, sakyčiau, yra na, populiari per šią naują kadenciją. Iš tikrųjų gauname daug gyventojų klausimų. Galime pamėginti e, parengti tokius pritaikytus, specializuotus atsakymus būtent tiems klausimams, kuriuos kelia ir siunčia mums piliečiai, kadangi iš tikrųjų na, apmaudu, bet dažnai mūsų piliečiai, kaip žinote, E, pavyzdžiui, galėjo paslaugas įvardinę kaip e, GPS. Taigi mes turime investuoti daugiau taip pat ir į komunikaciją, į informacijos klaidą. Komunikacija yra būtent e, kelias į tikros demokratijos sukūrimą. Tai yra taip pat svarbu geopolitiniu požiūriu, kadangi jeigu mano piliečiai nežino, kad e, aš investuoju būtent jų naudai, jų labui, tai vargu, ar jie iš tikrųjų e, palaikys balsuodami Europos idėją. Tai be abejo vienas iš e, mums tenkačių iššūkių. Turime taip pat ir kitą klausimą, kitą temą. Tiesąkant, daug temų, bet, kaip žinote, yra daug sąsajų tarp kosmoso programų ir kitų svarbių programų tokių kaip pavyzdžiui tas žalės Europos kursas. Ir šiuo atveju kosmoso programa taip pat turėtų puikiai pasirodyti. Kopernikus yra puikia priemonė, puikus instrumentas, kuris leistų e, plėtoti mūsų žalį kursą, taip pat e, skaitmininę darbo atvarkę. Nes iš tikrųjų kitaip kyla tam tikra rizika, tam tikras pavojus, kad e, tiek šaliasis kursas, tiek e, skaitmeninė darbo atvarkė gali likti vien tik tai popieriuje arba tam tikrais tušiais šūkiais. Taigi mes turime iš tikrųjų užtikrinti realią galimybę sujungti ir suvienyti įvairias programas. Na ir dėl bendradarbiavimo pabaigai per paskutinį laikotarpį, per paskutinę kadenciją Horizonto 2020 e, programoje buvo specialiai eilutė, buvo eilutė, kuri buvo skirta būtent kosmoso projektams. Dabar e, Europos horizonto programoje nebėra tokios eilutės ir mano požiūriu tai yra klaida, kadangi jeigu trečiosios šalies investuotojas žinotų, kad turime aiškę tiek teisinę, tiek biudžetinę struktūrą, kuri orientuota į kosmosą, uh, Be abejo, tokiais atvejais pritraukti investicijų iš taip pat trečiųjų šalių yra daug lengviau. Todėl mes čia turėtumėm gerokai padirbėti, iš tikrųjų mūsų laukia daug uždavinių. Na ir Europos parlamente mes be abejo esame pasirengę užbaigti šis, šias darybės ir e, pateikti naują realų pasiūlymą dėl kosmoso, taip pat e, užtikrinti sėkmingą E, bendradarbiavimą, sąsąją tarp e, kosmoso programų ir gynybos programų. Vėlgi, išlaikant be abejo tą orientaciją į civilinį sektorių, bet taip pat neignoruojant to, kad nors šie du sektoriai yra skirtingi, bet jie yra glaudžiai susiję. Ačiū, ponė Salinė. Ar Europos, atnauntos Europos Atstovai norėtų įsiterpti. Ačiū pirmininkė, pasisakysiu šiek tiek dėl GSA valdymo, netiek dėl veiklos. Visų pirma, noriu padėkoti ponui Distoritės už atliekamą darbą. Iš tikrųjų, didžiulis darbas nuveiktas GSA, tai yra dabar plačiai pripažįstama agentūra. Pradžioje, aišku, tikrai taip nebuvo ir jūs sugebėjote mm, to pasiekti. Aš taip suprantu, kad kad 30, sausio 31 baigėsi jūsų kadencija, devyneri metai tai yra maksimalus terminas, kiek taisyklės leidžia. Tai iš tikrųjų labai dėkojame Jums už atliktą darbą GSA, užtikrinant, kad ši agentūra būtų tikrai labai plačiai, aukštai pripažįstama. Ir reikia, aišku, paminėti tam, tam tikrų problemų, kad yra, pavyzdžiui, su personalo samdymu, nežiūrint to, kad karjeros perspektyvos puikios, vis tik tai pakankamai sudėtinga yra rasti darbuotojų. Galbūt iš tikrųjų kartais problema yra terminuotos sutartys, bet galbūt tai leistų visgi tos terminuotos sutartys ir rasti tinkamų darbuotojų, kad ir trumpesniam laikui. Be to yra, aišku, problema ir akivaizdi dėl biudžeto, kuris nepakankamas, todėl sunku pritraukti personalą taip pat. Be to dar yra ir, ir vis augantis misijų pareigų skaičius. Tai yra tas netitikimas. Mes norime, kad ta agentūra stiprėtų, auktų. Tai reikia ir kad biudžetas tada būtų tinkamai smarkiai padidintas ją. Ja, ir aš čia, na sakykime, kalbėjome apie 200 darbuotojų GSA, EZA 2500 darbuotojų, tai tik 10 procentų, sakykime, dirba GSA palyginti su EZA. Ir parlamentarai kalbėjo apie, sakykime, valdymo klausimus. Iš tikrųjų, kiekvienas turi dirbti atitinkamą darbą, savo vaidmenį, aišku, turėtų. Komisija duoda nurodymus, teikia finansavimą. ESA yra mokslo tyrimai, sakykime, naujų produktų kūrimas. ESA yra taikymas, įgyvenimas, bet taip pat ir grįžtamo informacija, nes jeigu kažkas neveikia, reikia, kad ta, ta informacija atkeliautų, jeigu veikia taip pat Taigi turi būti tas ryšys tarp visų čia veikiančių subjektų ir tikrai negalim leisti, kad ateityje nebus aišku, kas veiks šioje srityje, reikia, kad išliktų ramybė ir aiškumas ir, ir turi būti dėl to nuspręsta ateičiai. Mes seniai kalbėjo apie 16 milijardų biudžetą kosniai erdviai. Na, aš nebūsiu labiau karalius už karalių, reikia pasakyti, kad 16 milijardų tai yra komisijos pasiūlymas, Europos parlamentas pasiūlė 16,9 milijardų kosmoso erdvės programoms, tai o parlamentas, aš noriu akcentuoti, balsuoja dėl biudžeto, ne komisija, tai yra būtent parlamentas ir taryba. Uh, 16,9 milijardo tai yra tai, kas e, e, tos lėšos, kurios bus numatytos e, taip pat ir GSA valdymoje ir kitiems tikslams, kas yra užsibriešta. Ir dabar aš asmeniškai kalbėčiau apie 26 straipsnį Kosovo erdvės reglamento. A, dėl, sakykime, pirmenybės teikimo europinėms technologijoms, e, kalbant apie mūsų pramonę. Tai yra žmonės, kurie dirba šioje srityje, taip pat reikia nemiršti ir, kompa, ir įvairių kompanijų, MVI ir taip toliau. Ir visos strateginės svarbos, sakykime, ES, kaip svarbios yra šios priemonės, tai galvojant ir apie klimatą, gynybą, saugumą, ekonomikos visus poreikius. Akivaizdu, kad reikia judėti tą kryptimį, kad būtų pirmenybė teikiama europiniams sprendimams. Ačiū, taryba um, jau svarstė tos klausimus ir 10 uh, procentų siūlo mažinti. Mes norime mm, apginti, aišku, 16,9, bet ir 16, aišku, būtų gerai. Uh, noriu padėkoti Jums, noriu padėkoti mm, panui Salinį dėl biudžeto visų komentarų ir aš pabaigai dar uh, Gal išsakysiu keletą minčių, bet dabar koordinatoriai žaliųjų vardu. Vasnys ar kažkas kitas? Aspės? Uh, Norėčiau, kad vyktų trumpa diskusija. Tema, kuri gal netiek labai akcentuota, bet manau, kad po truputį jos reikšmė vis labiau auga ir ateitie dar labiau išauks. Tai yra, kalbu apie kosminės šiukšlės. Iš tikrųjų, kaip turbūt žinote, dabar tų atlikų kaupėsi vis daugiau kosmose ir kol kas nėra jokio realaus projekto, kuris tą problemą imtųsi spręsti, kadangi atlikos kaupėsi, tai vis didėja kosminių susidūrimų galimybė, kas be abejo dar labiau sukeltų, dar, dar padidintų nuolaužų ir tai problema dar labiau pagilintų. Taigi norėtųsi, kad e, būtų atlikta kažkokia tai rizikos analizė kuri aiškiai parodytų, ko galima dabar tikėtis ir galbūt būtų taip pat pateiktos prognozijas ateičiai, kaip ta problema auks, jeigu jinai tikėtina auks. Ir galbūt, kad būtų kažkokios tai pateiktos rekomendacijos, kaip tą problemą būtų galima spręsti, nes aš manau, kad mūsų kosmoso programai ateityje tai bus ko gero pagrindinė grėsmė ir tiesiog turime atitinkamai sureaguoti. Labai ačiū. Eserin, pono Zorinė. Ačiū. Pirmininkė, kalbėsiu portugališkai ir atsiprašau, kad nebuvau pradžioje. ES šioje srityje turi išlaikyti technologinės lyderės poziciją reikia atsilaikyti prieš e, kinus, e, amerikiečius, kitus, kurie beje pripažįsta tai, kad mes esam lyderiai. Ir todėl turime išlaikyti tas pozicijas. Reikia, aišku, galvoti apie saugumo sritį, kad būtų dirbama koordinuotai, kad būtų galima, sakykime, gaivalinių nelaimių atveju reaguoti greitai, kad būtų galima netgi um, numatyti jas. Ir Tai čia labai svarbu iš tikrųjų išlaikyti pasiekimus ir reikia integruotų programų ir reikia nepamiršti finansavimo. Labai svarbu užtikrinti tinkamą finansavimą ir todėl uh, Mm, reikia mobilizuoti ministrų tarybą, kad jie suprastų Europos parlamento pozicijos teisingumą ir, ir palaikytų mus. Aš norėčiau jūsų pasitirauti, ką jūs galvojate, sakykime, apie daugia šalių partnerysčių galimybę įgyvendinant tokias programas. Gal būtų galima ieškoti ir kitokių finansavimo šaltinių taip pat. Uh, Aš esu ESAKR paritetinės parlamentinės asamblėjos mm, vienas iš pirmininkų ir todėl norėčiau paminėti ir bendradarbiavimą su Afrikos valstybėmis, postkotonų procesą ir, tai, ir, ir kitus elementus, kurie būtų labai svarbus, sakykime, užkertant kelią katastrofom, užkertant kelią masiniam gyventojų persikėlimui, e, judėjimui. Ir manau, kad e, reikėtų galvoti apie tinkamų sprendimų paiešką ir svarbiausia, nepamiršti tinkamo finansavimo. ID. Labai ačiū, ID vardu kas pasisakys. Ponas Karop, prašom. Prego. Grazie Presidente, eh, anch'io mi associo innanzitutto. Ačiū pirmininkė, sako ponas Karopo. Aš irgi visų pirma norėčiau um, pasisveikinti su uh, vykdančiuoju direktoriumi. Linkiu Jums kuo didžiausios sėkmės. Uh, Ačiū už jūsų likščiau nuveiktą darbą. Jūs iš tikrųjų daug kalbėjote apie problemą susijusią su Galilėju. Bet e, iš tikrųjų reikėtų pagerinti ryšius tarp ESA ir GSA bet yra ir daug teigiamų aspektų, dėl kurių ES šiuo metu sektorija užima lyderio vaidmenį. Aš norėčiau pritarti tam, ką pasakė e, ir kolega Salinį. Šiame sektorija e, yra pastebėtas didžiulis augimas, kalbu apie kosmoso sektorių. Aš nedaug patirties turiu Esu iš Apulės regiono, kuris lyginant su kitais ES regionais prastai išsivystęs. Bet ir mums labai svarbu, kad teritoriją dengtų satelitai. Taip pat satelitai svarbus kovojant su klimato kaita. Iššūkis yra didžiulis, bet jis taip pat suteikia ir daug galimybių. Mes siekiame tokio tikslo kaip e, nulinės emisijos, e, tam reikės ir e, racionaliai panaudoti gamtinius išteklius. Taip pat reikės užtikrinti kontrolę ir stebėseną, kaip vyksta oro tarša. Na, aš dar Suomijos pirmininkavimo metu pastebėjau, kad jau pasistumėta į priekį. Aš dabar nenoriu plėstis e, apie problemas iš tikrųjų e, yra tam tikra trintis tarp GSA ir ESA. E, turime patirties su Kopernikus e, programos valdymu ir čia integracija ko gero geresnė negu kad Galilėjo atveju. Ko gero tai yra iššūkis, su kurio turėsime susidoroti per ateinančius keletą metų. Komitetas ITRE taip pat turėtų imtis veiksmų. Aš tikiuosi, kad e, šį iššūkį įveiksime e, bendradarbiaudami su kitais, taip pat ir su Europos komisija. Būtina kovoti su klimato kaita. Ir e, šiame sektorėje ir šiuo metu turime gerų galimybių kovoti su klimato kaita. Ačiū. Toliau panas Tosinovskis iš EKR, prašom. Ačiū pirmininkė, norėčiau kalbėti gimtają kalbą. Povitkai kolegoj Salinima, předcházejícím kolegom za. Ačiū. Pirmininkė, aš norėčiau pritarti ponui Salinį ir kitiems kolegoms. Labai ačiū e, vykdomajam direktoriui, ponui e, Desdorydas, už tikrai puikų darbą e, tai, ką jūs nuveikėte agentūroje, tikrai nuostabu. Projektas didžiulis ir jums pavyko e, pasiekti jau paskutinį to projekto gyventinimo etapą. Dar visiškai neseniai niekas net nebūtų apie tai pagalvojęs. Taigi tikrai labai jums ačiū. Labai ačiū, ponas e, Desdoredis. Labai svarbu, kad agentūra virstų tokia agentūra, kuri gyvendintų kosmoso projektus. Jūs turite patirties ir su e, technologijomis, ir su rinka, ir su saugumu. Tai labai svarbu įgyvendinant ir šį projektą, ir kitus, pavyzdžiui, Koperniką. Uh, kalbant apie projektų gyvendinimą, visada yra esminis toks dalykas kaip saugumas. Aš jums dar norėčiau pateikti klausimą, gal jis ir nebus labai paprastas, bet vis tiek pasiteirausiu. Man atrodo, kad nuo tada, kuomet agentūra išsiplėtė, dabar e, joje dirba 200 darbuotojų. Uh, nėra taip lengva surasti um, tokią siaurą specializaciją turinčių ekspertų rinkoje. Dabar jūs jau turite 200 darbuotojų. Jūsų nuomonė, kokia padėtis būtų tiesiog ideali? Galbūt agentūra galėtų dar labiau e, plėstis. E, štai ir Kopernikus labai sudėtingas projektas. Ką Jūs apie tai manote? Uh, E, ponas Dasdoridas. Dar pakalbėsiu apie ateitį. Kaip Jūs manote, kaip būtų galima koordinuoti tuos svarbius aspektu, e, projektus? Kiekvienas projektas atskirai jau yra labai sudėtingas, bet galbūt jie galėtų vienas kitą kažkaip papildyti, galbūt juos reikėtų ir koordinuoti. Um, viena iš ES valstybių narių vadovavo Galilėjo projekto įgyvendinimui. Bet reikia nepamiršti ir įvairių viešųjų konkursų ekonominio aspektų. Svarbu, kad bendradarbiavimas su Junktinė karalystė ir toliau išliktų ir būtų kokybiškas. Tai ypač svarbu, kalbant apie kosmoso sektorių globalia prasme. Aš esu tvirtai įsitikinęs, kad labai daug prarastumėm e, Europoje, jeigu neplėtotumėm savo labai gerų ryšių su ta šalimi. E, panas Dasdoridas, e, norėčiau dar kartą padėkoti už puikų darbą šioje agentūroje. Ačiū toliau, panas Manuel Bompar iš Guoja. Merci, uh, ačiū pirmininkė, ačiū generalinė direktorė už jūsų pasisakymą ir ypatingai ačiū už visą jūsų atliktą darbą. Aš norėsiu, norėčiau pratesti mm, kolegos iš žoliųjų klausimą. Mes esam tikri, kad Galilėjo programa turi tikrai esminių strateginių aspektų - saugumas, patikimumas šios programos, todėl yra labai svarbus. Mm, tačiau, aišku, yra tam tikra problematika, sakykime, dėl ko kyla pavojus e, bendrai kosminėms programoms, tai yra kosmoso šiukšlės. 38 tūkstančiai objektų, kurie ir didesnėje 10 cm dydžio bendrai, tai yra milijonai atliekų skraidančių kosmose ir iš tikrųjų tokios programos kaip Galilėjo susiduria su rimtu pavojum, bet to kiekvienas susidarimas turi ir padarinių atitinkamai, tai vėlgi papildomai atliekos kūriamos, susidaro tas užburtas ratas. Tai visų pirma, klausimas būtų, kaip užkirsti kelią susidūrimams, kaip valdyti tą taršą, kaip užkirsti, kaip suvaldyti tą taršą dabar egzistuojančią kosmose ir ką daryti, kad jie užkirtant kelią. Ir aišku, aš keliu klausimą dėl galėjo programos, aš įsivaizduoju, kad jūs ir plačiau tą klausimą svarstote. Tai klausimas būtų, kaip um, dabar yra elgiamasi su būtent uh, susidūrimu to klausimu, sakykime, kaip sprendžiama ta problematika galėjo atveju ir kokios um, technikos, um, kokie metodai numatomi. Uh, taršos mažinimui, atliekų, tų kosminių šiukšlių surinkimui, kaip ką daryti su tuo kosmose, kokių turėtumėt minčių. Na ir klausimas, kaip, ar, ar šiukšlių mažinimo klausimas kosmose yra, e, bendrai kosminių šiukšlių klausimas yra įvertinamas dabar kūriant palidovus. Tai labai ačiū dar kartą už jūsų atliktą darbą. Thank you very much, merci beaucoup. Labai ačiū. Ar dar kas nors norėtų pasisakyti? Leiskite ir man tarti keletą žodžių apie kosmosą apskritai ir apie jūsų agentūrą. Aš manau, kad mes turėtumėm elgtis ambicingiau, turėtumėm daugiau dėmesio e, skirti kosmoso politikai, e, kosminių pajėgumų plėtojimui iš tikrųjų per ateinančius metus būtų galima padaryti žymiai daugiau negu likščiol. Kalbant apie kosmoso programas, jos gali mums padėti pasiekti mūsų strateginius tikslus susijusius su žaliuoju kursu. Paminėsiu dekarbonizaciją, didesnį energetinį um, efektyvumą, e, išmanesias technologijas. Iš tikrųjų, tai, ką darote jūs ir kiti, gali labai padėti siekiant e, tokių tikslų ir e, gerinant e, mūsų ekonominę padėtį. Manau, kad tam reikalingas ir atitinkamas finansavimas. Ponas Salinė teisingai paminėjo ir kitus globalius konkurentus Taip, kaip ir kitose sritise, taip ir kosmose yra konkurencija. Mes e, norėtumėm, kad. Mes manome, kad nepakanka e, e, Europos komisijos pasiūlymo, mes norėtumėm daugiau, jeigu finansavimas kosmoso programai būtų sumažintas 10 procentų ar net 7. Svarbu, kad projektai vis tiek būtų gyvendinami sėkmingai. Čia paminėsiu ir Galilėjų, ir Koperniką, ir galimus naujus projektus. Dar nepamirškime ir tyrimų, mokslinio tyrimų programos uh, Horizon Europe. Reikia joje irgi numatyti galimybę atlikti kosminis tyrimus. Jūs turite mūsų uh, paramą. ITRE komitetas čia yra pagrindinis mūsų kompetencija yra kosmoso politika. Mes tikrai norime paremti jūsų iniciatyvas, palaikyti su jumis glaudų dialogą ir kitomis susijusiomis pusėmis tam, kad galėtumėm dirbti dar ambicingiau ir veiksmingiau kosmoso srityje per ateinančius metus. Dabar aš norėčiau suteikti žodį jums. Gal galite atsakyti tuos klausimus, kurie buvo pateikti sureaguokite į komentarus, o gal dar norėtumėte šią, šį beitą pridurti. Prašom žodis jums. Dėkoju pirmininkė. Pasistengsiu kalbėti nelgiau kaip 10 minučių, kaip jūs ir sakėte anksčiau. Aš neatsakinėsiu į e, kiekvieną atskirą klausimą, nes tie klausimai dažnai tarpusavį susiję. Visų pirma, dėl biudžeto. Daugelis iš jūsų minėjote, kad biudžetas labai svarbus aspektas. Sakėte, kad reikia daryti viską, kad paisytumėm to prašymo, kurį pateikė komisija. Leiskite jums pasakyti, kad taip, iš tikrųjų, kosmoso biudžetas yra gana griežtas. Galilėjo projekte nemanoma mm, įtraukti 20 satelitų, netok, netoks pats bus rezultatas. Mes turime atsižvelgti į sistemos reikalavimus. Biudžeto sumažinimas reikštų, neišvengiamai reikštų kad ne viską galėtumėm finansuoti, tai būtų pražutinga sistemai. Jeigu biudžetas būtų sumažintas, dėl to uh, uh, nukentėtų projekto įgyvendinimas. Turiu pasakyti, kad Europa čia turėtų daugiau investuoti. GSA, kuri iš esmės valdo biudžetą, siūlo padidinimą. Reikėtų tris kartus didesnio biudžeto, negu kad per ankstesnę finansinę programą. mes e, tikimės e, tokio biudžeto kaip 700-750 milijonų eurų per metus septyniarių metų laikotarpyje. Tai būtų panašus finansavimas kaip ir JAV, tokį pavyzdį galėčiau pateikti, bet iš tikrųjų e, padėties neįmanoma lyginti. Esu tvirtai įsitikinęs, kad biudžeto dydis yra svarbus, bet taip pat labai svarbu ir tai, kaip tas biudžetas bus išnaudotas. Noriu Jums pasakyti, kad neseniai mes pasirašėme sustarimą su Europos investicijų banku. Yra daug veiksmų, kuriuos finansuosime. Paminėsiu entrepreneur pavyzdį. Ponas Točianovskis teiravosi dėl agentūros biudžeto. Aišku, mes kalbame apie tokį biudžetą, kuris yra siejamas su programomis, bet turiu pasakyti, kad GSE agentūrai tikrai nelengva nes e, toks biudžetas kaip ir per mažas tinkamai, tinkamam agentūros finansavimui. Aš jūs paraginčiau paskaityti labai įdomų dokumentą, kurį parengė e, audito e, rūmai 2018 metais. Jį galite rasti audito rūmų interneto svetainėje. Čia kalbama apie tai, kad GSA pagal agentūros skaičių darbuotojų yra vidutinio dydžio agentūra, bet jeigu pažvelgtumėm į biudžetą, uh, arba pajamas, mes tiesiog nepatenkame į tą kreivę. Yra didžiulis netitikimas tarp biudžeto dydžio ir darbuotojų skaičiaus. Taigi aš manyčiau, kad e, reikėtų, e, e, kalbant apie biudžeto klausimą įsėti su pačia agentūra. E, kosmoso pro, e, programas reikėtų sėti ir su kitais sektoriais, e, pačiu žaliuoju kursu. Galėčiau pateikti nemažai faktų, išplaukiančių iš mūsų atliktos analizės. atlikome analizę, kaip galima sumažinti CO2 emisijas, ir tą analizę atlikome e, naudodami Galilėjo ir Egnos. E, ar agentūrai sunku rasti darbuotojų? Dabar padėtis gerėja metams bėgant. Taip, iš tikrųjų, e, pradžioje buvo be galo sunku. problemą sprendžiame dėl to, kad, ir, ir dėl to, kad esame vis labiau matomi. Daug kas yra su, suinteresuotas dalyvauti ES kosmoso programoje, dirbti agentūroje, tai palengvina naujų darbuotojų samdymą. Taip pat buvo keletas klausimų apie kosmoso šiukšlės, kosmoso taršą. Čia leiskite pasakyti štai ką. ši problema vis aštrėja. Jūs tikriausiai žinote, kad erdvėje skrieja tūkstančiai mažų satelitų ir tai tampa vis didesnė problema. Kalbant apie Galilėjo, tai čia padėtis gana gera, nes Galilėjo naudoja vadinamą e, vidutinę orbitą. Tai yra maždaug 22 tūkstančiai kilometrų nuo, saulė, e, nuo, nuo Žemės, atsiprašau. Taigi mūsų satelitai skrenda gana aukštai ir problema švelnesnė. Mes šiuo metu e, kosmoso šiukšlių problemą sprendžiame naudodami egzistuojančias stebėsienos sistemas. Jas turi įvairias kitos šalis, pavyzdžiui, JAV. tos kosmoso šiukšlės yra stebimos. Na ir susidarimo atveju mes galėtumėm satelitus perkelti tą orbitą, kuri yra, yra nerizikinga. Europos Sąjungai labai svarbu turėti pajėgumus tam, kad galėtų šią problemą spręsti. Jau anksčiau minėjau, tokią programą kaip e, SSI e, kosmoso um, kelių valdymas. Labai svarbu, kad ES, būdama ambicinga kosmoso srityje, turėtų pati pajėgumų e, šiai vis didėjančiai problemai spręsti. Buvo pateiktas ir klausimas apie e, kitus finansavimo šaltinius. Tai gana svarbus klausimas. Ką aš paprastai atsakau, išgirdęs tokį klausimą. Europa su Galilėjo ir Egnos kuria tam tikrą infrastruktūrą, tarsi autostradą kuriai, reikalinga e, e, kuriai reikalingos investicijos, kurios atneš naudos ekonomikai. Panašiai kaip autostrada. Taip ir vyksta. Bet yra tam tikrų specifinių atvejo, konkrečių atvejo, kai reikia pagalvoti apie privataus ir viešo sektoriaus investicijų apjungimą. Galėčiau pateikti tokį pavyzdį kaip meistriškumo centro kūrimą. Tai padėtų apjungti visas ES valstybės narės įgyvendinant kosmoso programą, tai padėtų apjungti ir investicijas, pradinės investicijas ir tai sukurtų tam tikrą pramoninį svertą. Pateiksiu paprastą pavyzdį. Vietoj to, kad 2, 3, 4 šalis investuotų į uh, tikslumų paremtą žemės ūkį, galėtumėm sukurti meistriškumo centrą. Ir dar, e, pavyzdžiui, kokie, kokios kelios šalis galėtų e, specializuotis automatizuotų automobilių srityje ar panašiai. Taigi galima būtų racionalizuoti investicijas ir paskatinti bendradarbiavimą, partnerystės su privačiu sektoriumi. Galbūt dar tik vienas klausimas liko dėl breksito. Turiu pasakyti, kad taip iš tikrųjų labai gaila, kad Junktinė karalystė traukėsi iš ES, taip pat ir iš kosmoso programos, iš Galilėjo, EGNOS. Junktinė karalystė buvo viena iš stambiausių partnerių šioje programoje. Dabar tai ko gero aktualesnis klausimas komisijai, bet aš galiu pasakyti štai, kad tikrai labai džiaugčiausi ir tikėčiausi, kad būtų pasiektas sustarimas su Junktinė karalystė. Toks, pavyzdžiui, koks jau dabar yra pasiektas su Šveicarija ar Norvegija, šios šalis uh, proporcingai pagal savo e, BVP prisideda prie šios programos. Taigi jos visapusiškai programoje dalyvauja. Aišku, jeigu mes kalbame apie saugumą, tai reikės rasti e, specialų sprendimą, bet manau, kad štai tokia būtų išeitis. Labai ačiū, ponė Desdarydės, už tai, kad atvykote į posėdį. Ačiū už visą tai, ką mums papasakojate. Labai dėkoju kolegoms, kurie prisidėjo prie šių labai svarbių diskusijų. Neužilgo kalbėsimės ir su kitomis agentūromis, su ESA dar nelabai aišku. Šiandien generalinis direktorius Europos kosmoso agentūros negalėjo atvykti, bet tuo aš norėčiau baigti šio ryto posėdį ir nepamirškite, kad turime susirinkti valandą anksčiau nei įprastai, kadangi 13.30 įvyks keitimasis nuomonėmis su ponia Margrete Vestager, kuri yra Europos komisijos vicepirmininkė.